die sitzung ist wieder aufgenommen. posėdį atnaujiname. Norėčiau paskelbti pirmojo balsavimo dėl renkant Europos parlamento pirmininką rezultatus. Iš viso 718 balsų. 35 biuleteniai negaliojantys. 683 biuleteniai galiojantys. Tai reiškia, kad absoliuti didžioji dauguma yra tu, reikalinga pirmininko išrinkimui yra 342 balsai. E, Forenza 50, ponia Lambert 6 balsai. Ponas Pitela 183. Ponas Rebega. 43. Pone Steven 77. Ponas Tajanės 274 balsai. Da kein kandidat und keine kandidatin die absolute mehrheit der abgegebenen stimmen. Nė vienas iš kandidatų nesurinko absoliučios balsų daugumos. Tai reiškia, kad vyks antrasis balsavimų turas. Manau, kad pirmojo turo kandidatai dalyvaus ir antrajame ture. Tai yra Forensa, Lambert, Pitela, Rebega, Stevens ir Tajanis. Ar yra kandidatų noričių atsiimti savo kandidatūrą? Ne. Tokiu atveju Visi kandidatai pereina į antrąjį balsavimo turą. Darbo tvarkos taisyklės leidžia kitiems taip pat pasiūlyti savo kandidatūrą tolesniuose turuose. Jeigu kas nors taiga pajustumėte norą dalyvauti rinkimuose, kandidatuoti rinkimuose, dabar galite tai padaryti. Labai ačiū. Manau, kad e, reikalas e, mūsų verčia būti šiek tiek rimtesniais. 12 val. 30 minučių baigėsi laikas teikti kandidatūras antrajam rinkimų turui. Kandidatūros turi būti pateiktos e, parlamento pirmininkui taip pat R00.101 kabinete, tai yra e, pirmininkavimo kabinete, galima teikti kandidatūras. O dabar aš kalbėjau posėdžio pertrauką ir vėl sugrįšime į salę.